Dear President, Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll. Äh, Tęsėme posėdį. Äh, yra pateikti ankstesni protokolai. Ar kas nors norėtų jiems paprieštarauti? Panašu, kad ne. Taigi skelbiu, kad protokolas patvirtintas. Pirmas darbo tvarkės klausimas tai yra diskusijos dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju trukmė neilgiau kaip valanda pagal 122 straipsnį. Visų pirma, kalbėsime apie Pakistaną ar pastarojo meto persekiojimo atvejus. Norėčiau visų pirma suteikti žodį kolegai Bielen. Dvi minutės, prašom. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący niedawne przypadki skazywania na śmierć Ačiū.